auditorumo ataskaitos rekomendacijas. Dėkuoju visiems uždėmesi, baigėme šį darbo tvarkės punktą, dabar kitas darbo tvarkės punktas bendras posėdis su aplinkos visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetu. Norėčiau padėkoti pasveikinti visus iš, kolegas iš Envi komiteto ir atsiprašyti, kad mes šiek tiek e, luojame. Mes kalbėsime apie tabako gaminių stebėjimą ir sėkimą. Biudžeto kontrolės komitetų yra labai svarbu, kad ta stebėjimo ir e, sėkimo sistema, e, kuri e, turėtų įsigalioti e, pagal deleguotojo teisės akto techninę specifikaciją šių metų e, pabaigoje, kad šita sistema padėtų identifikuoti e, šiuos produktus, tabako produktus. Dabar yra e, kalbama apie tabako direktyvos 15 e, ir 16 e, straipsnių įgyvendimą. Tas deleguotasis teisės aktas buvo labai svarbus ir mums, todėl yra labai svarbu, kad mes surengėme šį bendrąjį posėdį, nes techninė, techninės sąlygos yra labai svarbios tam, kad galėtume turėti atsekamą e, sistemą ir kad, būtų, kad kurie atitiktų visus reikalavimus. E, bet aišku, tą sistemą pirmiausia reikės integruoti. Ir man atrodo, kad labai svarbu, kad mes e, kalbėtume e, apie kad vieningus identifikatorius šioje srityje ir reikia e, kažkaip išspręsti tam tikras problemas susijusias su šita e, sistema ir mes tikimės, kad e, pavyks tą padaryti. Taip pat norėčiau pasakyti, kad tūkstančiai vartotojų šitos pramonės ir dauguma E, mažųjų prekybininkų bus e, priklausomi būtent nuo šitos sistemos, kuri bus įsteigiama dėka to deleguotojo teisės akto. Vėl norėčiau atkreipti dėmesį, kad yra labai svarbu, kad mes e, parengtume sistemą, kuri būtų atvira, kuri nes, neturėtų daug kaštų ir kad užkištume, užkirstume kelią bet kokiam monopoliai. E, ir aišku, e, kai tie kolegos, kurie nagrinėja šią temą, e, tikriausiai pritars man, kad buvo ir didžiulis lobizmas, todėl yra labai svarbu, kad mūsų naujoji sistema būtų atvira ir kad jie apimtų visas anksčiau buvusias sistemas. Norėčiau pristatyti du ekspertus tai yra komisijos atstovas iš Sante generalinio direktorato e, ir e, ponė Berteletti Kemp iš vienos nevyriausybinės organizacijos. E, ji turi daug patirties, kalbant apie tabako produktus ir sveikatos apsaugą. E, Pone Bertaleti, kur jūs esate, jūs štai čia. Sveikinu jūs ir e, norėčiau taip pat nuoširdžiai pasveikinti Koma Erik Leken iš e, e KIT. E, tai yra kompetencijos stebėjimo ir sėkimo centro atstovas e, ir ponas Leken turi daug patirties e, dėl tabako produktų stebėjimo. E, ir sekumo ir, e, ir, kitu, ir taip pat stebėjimo kitose sektoriuose, kaip pavyzdžiui vaistai, e, mašinų detalės ir, ir panašiai. E, todėl norėčiau, kad jūs mums pristatytumėte, e, kokia dabar yra situacija, kiek yra jau pasiekta e, siekiant įgyvendinti šitą sistemą. E, prašau, ponia Valien. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti e, jūs šiame bendrame mūsų posėdėje e, ir e, džiugu, kad mes nagrinėsime šią temą susijusią su tabako gaminių stebėjimu ir sekimu. Mūsų abu komitetai nusprendė pasi, pasikviesti kompetitingus ekspertus į šias diskusijas ir šios diskusijos suteiks mums galimybę aptarti labai svarbų klausimą ir e, kalbėti apie atitinkamus saugiklius, apie ES ateitį. E, ir yra labai svarbu e, siekti saugumo šioje srityje. Taip pat mes norime suprasti, kaip šita nauja sistema padės e, padės kovoti su nelegale e, priekyba e, tabako produktais ir nelegale tabako produktų gamyba. E, taip pat yra aišku, kad e, ir ką jau pasakė e, ponė Greslė, kad e, labai didelis kiekis nelegalių produktų, aišku, netitinka e, reikalavimų, kurie yra nustatyti e, tabako produktų direktyvoje. Ir e, mes matome, kad tas nelegalių produktų skaičius nuolat auga ir e, todėl mes reiškiame susirūpinimą, kad šitie negalus produktai e, neleidžia laisvai prekiauti legaliais produktais. Ir tai reiškia, kad mums tikrai yra labai svarbu turėti labai griežtą ir sėkmingai, efektyviai veikiančią sistemą, kuri padėtų mums išspręsti šią problemą. Taip pat e, mums yra labai svarbu suprasti, kaip ta sistema prisidės prie e, kovos su nelegaliais produktais rinkoje. E, taigi šiuos aspektus mums bus svarbu išgirsti. E, E, tokia būtų trumpa mano prezentacija. Ar jau galėčiau suteikti žodį mūsų ekspertams? Suteiksiu žodį ponui Marko Seišel iš e, Komisijos santė generalinio direktorato. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Dėkuoju už galimybę kalbėti Jums, atvykau už didžiai santę ir kalbės labai svarbia tema dėl tabako kontrolės ir atsiekamumo sistemos taikomos produktams pagal 15 straipsnį tabako direktyvos. Ir mes norime pateikti apžvalgą to, kas yra daroma ir kokie yra komisijos svarbiausia prioritetai. Pirmiausia, priminsiu pagrindinį tikslą numatant tokią sistemą Europos Sąjungoje ir įtraukiant atitinkamas nuostatas į tabako direktyvą. Iš tiesų, neteisėta prekyba tabaku labai žaloja visuomenę, nes e, atsiranda prieinamumas pigesnių, labai žalingų tabako produktų, ypač pažeidžiamos e, jaunuolių grupės, kaip tikslinės grupės. Antra, tokia priekyba tiesiog pakerta mūsų visų pastangas e, dėl sveikesnės visuomenės, dėl sveikesnės ES piliečių. Taip pat yra um, ingredientų e, reglamentavimas e, ir jo taisyklės, kurios yra pažeidžiamos pagal šios direktyvos straipsnius. Ir be abejo, matyt, ir nereikia kalbėti apie sumas didžiulės, kurias praranda valstybių narių vyriausybės. Dėl tokios prekybos 2012 metais e, skaičiuojama buvo prarasta 11 milijardų eurų mokestinių pajamų Europos Sąjungoje. Todėl manau, kad e, aišku, kad Europos komisija kreipia dėmesį į visus šios dalykus ir FCTC e, protokolo įgyvendinimą laikėme visada vienu svarbiausių prioritetų. ES protokolo įgyvendinimui skiria deramą dėmesį, kad 2016 m. birželį jį ratifikavo ir mes toliau ratifikavimo procesą remiame tiek ES viduje, tiek už jos ribų, kad galėtų jis kuo greičiau įsigalioti. Taip yra pasiunčiama aiškiai žinutė tarptautiniams partneriams, kad reikia kovoti su nelegalia tabako gaminių prekybą, prekybą tabako gaminiais ir ES e, tabako e, sekimo e, sistema kaip tik ir pasitarnauja tam tikslui. Kaip žinote, yra apimami visi tabako produktai pasiekiantys ES rinką ir pagal 8 straipsnį FTTC protokolo įgyvendiname atitinkamas nuostatas. Mes bendradarbiaujame su Olafu ir kitomis atitinkamomis tarnybomis e, labai glaudžiai, siekdami bendrų tikslų, siekdami, kad sistema veiktų sklandžiai. Ir tai yra labai svarbus prioritetas komisijai, stengiamės viską daryti savalaikiškai, bet e, nestėpsiu, tai yra labai kompleksiška užduotis, reikia tikrai daug e, taktinių, strateginių sumetimų apgalvoti, numatyti terminus sistemos įsigaliojimo. Kol kas 2019 metų, gegužės 20 diena numatyta tabako produktams. Mes tikrai esame optimistiškai nusiteikę, kad galėsime laikytis bent jau preliminaraus plano. Mūsų prioritetas yra veikianti sistema, kuri padėtų iškirsti kelią nelegaliai prekybai tabako gaminiais, gaminiais atsekti juos apsaugoti visuomenę nuo tokiais produktais padaromos žalos pagal tai reglamentuojančius straipsnius. Konsultacijos vyksta su suinteresuotais subjektais, viešosios konsultacijos yra vykdomos, vairios apklausos, taip pat susitikimai su suinteresuotais subjektais. Ir čia aptariama ir techninio, ir ekonominio pobūdžio, įvairaus pobūdžio tematiką susijusių su nuostatų įgyvendinimu. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad mes visiškai mm, atit siekiame atitikti FCTC nuostatas ir tą pavyks padaryti tik bendradarbiaujant su tabako ir pramonės atstovais ir kitais ūkio subjektais. Taip pat ir teisės saugos institucijų mm, poreikius reikia įvertinti ir suteikti reikiamus pajėgumus veikti. Visą tai labai svarbu, norint užtikrinti adekvačią atsiekamumo sistemą, kuri atitiktų iškeltą tikslą ir atsižvelgtų taip pat ir, ma, ir į mažų ir vidutinių įmonių situaciją. Taip pat reikia pasakyti, kad mūsų pasirinkti mechanizmai yra kiek įmanoma e, veiksmingesni kaštų prasme. Siekiame įtraukti ir reikalavimą, kad e, atsakamumo sistema būtų valstybių narių stebima, būtų stengiamasi visomis išgalėmis ją įgyvendinti ir yra siekiama būtent taip ir veikti. Pagal preliminarų darbų planą iki šių metų pabaigos turime patvirtinti kai kurios dokumentus. Didžiai Sante jau atlieka kai kurios vidaus planavimo darbus, bevyksta sklandžiai pagal mūsų vidinės procedūras, derinantis su valstybėmis narėmis ir tikimės, kad teisėkuros aktų projektai jau mm, pasieks viešuomenę dar šią vasarą, bus paskelbti. Ir panašu, kad kitos šalis kaip tik žvelgs į ES, mėgindamos įgyvendinti atitinkamas sistemas ir pritaikyti savo. Todėl turime užtikrinti, kad būtų taikomi aukščiausio lygio standartai. Europos komisija dirba visiškai rimtai vertindama 15 direktyvos straipsnį. Dėkoju Jums uždėmesi ir bendradarbiavimą su mumis. Iki šiol Europos parlamentas tikrai reikšmingą vaidmenį suvaidino šioje srityje ir su malonumu atsakysiu į klausimus, jeigu turite tokių. Uh, thank you very much. And now I would like to invite... Dėkoju. O dabar ponia Margit Kochman, direktorė iš Olafo. Jai stiksime žodį. Yeah. Thank you very much, uh, Mrs. Chair. Mrs. Uh, two chair. Uh, Dėkoju, abi pirmininkės. Uh, ačiū, kad pakvietėte mane į šį posėdį, kuris yra labai svarbus Tik tai norėčiau paaiškinti, galbūt jūs žinote, kad Olafas yra e, institucija, kuri kovoja su sukčiavimu Europos Sąjungoje, bet e, Santė generalinis direktoratas ir kolega Matinis Ešel, jie e, siekia įgyventinti uh, protokolą ir atsekamumo nuostatas įgyvendina. Taigi mes žinome, kaip ir visos komisijos tarnybos dirbame kartu ir siekiame gyvendinti šios nuostatas. Mes pripažįstame, kaip Olaf teigia, kad ši užduotis yra labai svarbu, reikia subalansuoti, atsižvelgti įvairių suinteresuotų šalių poreikius ir reikalavimus ir numatyti veiks, funkcionuojančią atsekamumo sistemą. Tai žinoma didžiulis iššūkis, jūs tai aptarsite. Ką norėčiau čia padaryti, kadangi, kaip sakiau pradžioje, mes Esame svarbiausias institucijos, kovojančios su nelegalia priekyba tabako produktais. Aš norėčiau mm, išplėsti mūsų diskusiją, suteikti platesnį vaizdą ir papasakoti, ką mes esame pasiekę mūsų priemonėmis kovoje su nelegalia priekyba tabaku. Kaip, buvote, kaip minėjote, tai yra nuolatinis iššūkis, nes nelegalios priekybos lygis yra nepriimtinai aukštas, per daug aukštas, vėlgi negalime tam pritarti tiek sveikatos, tiek mokestinių požiūrių. 2013 metais komisija priėmė visą apmenčią strategiją paskatinti kovą su nelegale priekyba. Yra priekybo darybos išvados parengtos 13 metų gruodžio mėnesį ir jos skatina, teikia pasiūlymus Buvome parengę veiksmų planą, numatyta 15 veiksmų ES lygmenių ir valstybės narės turėjo įsitraukti į procesą, o dabar mes užbaigėme gyventinti šį veiksmų planą. Tikriausiai žinote, kad jis buvo, buvo atsista ir parlamentui, ir tarybai, nuroda, kad mes padarėme pažangą, įgyvendinami 13 metų strategiją, mes šiuo metu gegužės mėnesį parengėme ataskaitą, teminę ataskaitą, kaip tai vadinasi, ir ji buvo skirta institucijoms. Jeigu galima, trumpai apibendrinsiu pagrindinius klausimus šios ataskaitos. Jis susideda iš dviejų dalių. Tai kaip sakiau, yra padaryta pažanga palyginus su 13 metais ir dar svarbiau, ir jums tai yra įdomu, kad reikėtų pateikti šiek tiek minčių apie būsimus veiksmus. Kas nustatyta mūsų ataskaitoje, iš esmės mes ir valstybės narės, ir komisija, ir OLAF įvykdėme tikslus skatinti kovą su nelegalia pre, prekyba tiek politinė prasme, tiek įgyvendinimo prasme. Jeigu kalbėsime apie gyvendinimo priemonės, sustiprinimo priemonės, tai nelegalių cigarečių pojamis visoje Europos Sąjungoje išaugo penktadalių nuo 13 metų, nuo 3,1 iki 3,8 milijardų mm, vienetų ir Olafas kaip tyriančioji institucija e, ir sauganti sąjungos finansinius interesus tai ir 1,18 milijardo vienetų cigarečių buvo paimta per pastarosius du metus. Kalbant apie politinę, politinį aspektą, Martinas tai jau minėjo, kad svarbiausia strategijos įgyvendinimo ir veiksmų plano įgyvendinimo dalykai buvo tai, kad yra sustiprintas teisinis pagrindas, tai yra priimta tabako produktų direktyva, ir po e, pasirašyta ir ratifikuota FCTS protokolas mes e, esame dėkingi parlamentui už tai, kad paremė e, mūsų pastangas ir užtikrino greitą ratifikavimą Europos Sąjungoje buvo ratifikuota 16 metų e, birželio mėnesį, taigi dėkume, dėkui parlamentui už jūsų paramą. Tačiau reikia pripažinti, kad ši reguliacinės reglamentavimo sąranga, ypač kalbant apie atsekamumą, e, dar nėra įgyvendintas, FSTS protokolas dar nėra įsigaliojęs, yra 26 šios ratifikacijos, reikia 28 e, ir nedaug šalių dar yra tai ratifikavusios protokolą, tik reikia, kad visos ratifikuotų ir, kaip kolega sakė, kad tam, kad būtų galima gyvendinti FCTC protokolą, reikia bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir taip pat reikia bendradarbiauti su atitikamis trečiosiomis šalimis. O čia, man atrodo, kad mūsų diskusijos tapčioje ir vis dėlto tikiuosi, kad protokolas bus ratifikuotas iki 18 metų, bet turiu pabrėžti, tam, kad veiksmingai, turėtume veiksmingą protokolą, kur, kurio nuostatas tikrai galiotų ir veiktų, ir reikia, e, kad būtų e, ir visos šalis sąžiningos ir e, būtų gyventinamas atsiekamumo nuostatos ir, kaip sakiau, įgyvendinus atitinkamas tabako produktų direktyvos nuostatas, mes įgyvendiname ir atitinkamas FSTS protokolo nuostatas. Taigi, iš esmės, yra padaryta nemenka pažanga, pažanga įgyvendinimo aspektų ir politinių teisinių aspektų. Mes tęsime darbą, tačiau, kaip žinome, nelegali priekyba, nelegali rinka yra nuolat kintanti tai buvo jau paminėta, kad yra nuolatinis, e, nuolatinis e, reiškinys tų pigių mm, e, cigarečių ir tai buvo paminėta ir 15 metų strategijoje, taigi mes turim būti pasirengę naujiems iššūkiams, tą ir norime daryti ir turime jūsų rezoliuciją 16 metų kovo mėnesį parengtą, mes ją gyvendiname ir komisija e, taip pat analizuoja ir e, analizuoja šių metų gegužės mėnesio ataskaitą, ta, kad mes pakeistume savo priemonės ir papildytume mūsų darbą naujomis priemonėmis. Nedaug ką galiu pasakyti daugiau, kadangi mes dar vykdome vidinę analizę, tačiau jau sužinojome iš pirmininkančios Estijos, kad jie parengė tarybos išvadas dėl įgyvendinimo ataskaitos ir mes taip pat esame dėkingi už parlamento darbą po konsultacijų su taryba, parlamentu ir kitomis suinteresuotomis šalimis tikimės, kad komisija tęs gyventinimo ataskaitą ir nurodys naujas priemonės ir tai bus padaryta 18 metais. Labai ačiū. Dėkoju. Dabar žodis poniai Barteleti, prašau. Thank you very much. Uh... Dėkoju, gerbiami parlamento nariai. Dėkoju, kad pak, pakvietėte mane į šias svarbes diskusijas. E, savo prezentacijoje aš trumpai paaiškinsiu, ka, kas yra kovos su rūkimu partnerystės organizacija ir taip pat aš noriu pasakyti, oficialiai pasakyti, kad aš niekada negavau jokių fondų, jokios paramos iš įvairių e, komercinių e, įmonių e, ir niekada nebuvau e, finansuojama iš nelegalios e, taba, e, iš prekybos nelegaliais tabako produktais. Taip pat aš noriu pripažinti, kad aš nesu ekspertė, bet aš. E, suprantu visus tikslus. Dabar noriu pasakyti trumpai, kad mūsų organizacija, kuri vadinasi Kovos su rūkimu partnerystė, tai yra didžiulis tinklas, kurį sudaro ke, keliasdešimt organizacijų 22 e, valstybėse ir mes e, taip pat bendradarbiavame su trimis e, pasaulinėmis organizacijomis. Mes e, vykdome savo veiklą dėl to, kad mes E, žinome, kad tabakas yra viena svarbiausių e, mirties priežasčių Europoje ir pasaulyje, bet tai yra ta mirties priežastis, kurią būtų galima lengviausiai pašalinti. Ir būtent tabakas sukelia e, kancerogeninius susirgumus ir širdies bei kraujagislių susirgimus, ku, kurie paskui takoja mirtis. Ir mes e, norime pabrėžti, kad reikia geriau e, kontroliuoti prekybą tabakų ir kovoti su ta vadinamąją tabako epidemija pandemiją. Ką e, e, prasidėjus dėryboms e, visi didelį dėmesį skyrė į įvairias detalės, kurios yra susijusios su sistema, o ne į bendrą vaizdą ir mes bandome paaiškinti e, apskritai, kaip turėtų atrodyti ta e, stebėjimo ir sėkimo sistema. Ir e, aš bijau, kad gali atsitikti taip, kad mūsų piliečiai bus pas, pasiklydę vertime, jeigu galima tai pasakyti. Ir mes pasirinkome savo kampanijai tokį e, tokį šūkį, kad, e, ne, kad reikia pastebėti mišką beieškant medžių. Ar per medžius nebematai miško ir e, mes e, net išleidome specialų leidinį šiai kampanijai ir čia taip pat e, e, Dabar pristatysiu pagrindinius aspektus šitos sistemos. Pirmas klausimas, kurį turėtume savo užduoti, yra, ar e, šitos stebėjimo ir sėkimo sistemos, e, koks yra jos e, tikslas. Aš suprantu, kad šitas, šita sistema turėtų pagerinti kontrolę E, prekybos tabako produktais. Ir e, taip pat padėtų e, kontroliuoti visą tiekimo grandinę tabako pro, produktų. Ir tokiu būdu geriau kovoti su nelegaliais produktais. Aš norėčiau e, pateikti tokį pavyzdį, kad pavyzdžiui 2014 metais e, buvo e, buvo nustatytos tam tikros baudos dėl to, kad, pavyzdžiui, Belgijoje buvo proteguojamas tik vienas produktas. Mes turbūt turėtume atsižvelgti į tokius pavyzdžius. Taip pat mes turėtume prisiminti, nuo ko viskas prasidėjo. Prieš 18 metų 2000, e, 1993 e, metais e, tam tikros e, Kanados institucijos kreipėsi į teismus dėl, dėl kontrabandos cigaretėmis. 2000 metais Europos komisija ir 10 valstybių narių pateikė ieškinį prieš Philip Morris, nes E, buvo įtariama, kad yra remiama e, tarptautinė pasaulinė sistema, kaip yra vykdoma e, e cigarečių ir tabako produktų kontrabanda. Ir, ir e, ta nelegali priekyba buvo e, finansuojama iš teroristinių grupuočių. Ir kaip matote, tai yra nesena praeitis, bet tokiu būdu e, ES pradėjo dėrybas dėl prisijungimo prie tarptautinio e, protokolo e, dėl kovos su tabaku. Ir būtent ES inicijavo tas dėrybas ir, ir to protokolo atsiradimą, dėl tuo mes galime didžiuotis. Jūs galite pasakyti, kad tai yra praeitis, o kas vyksta dabar. E, 2017 e, metų, birželio 28, tai buvo paskutinė. E, tai yra praėjusią savaitę, e, buvo e, mm, pirmininkaujančios valstybės toksai teiginys pasakytas, kad e, kontrabanda yra labai svarbi problema ir kol kas nėra atitinkamų duomenų. Taigi, ką aš padariau, aš pabandžiau surasti, kokius duomenis galima rasti. E, Ir ši skaidrė yra 2011-2012 e, metų e, skaidrė. Ir joje matote, kad kontrabanda e, tabako produktais yra tikrai labai, labai didelė. O čia šita skaidrė yra šiek tiek keista ir joje yra kalbama apie tai, kad tik 2 e, procentai visų parduodamų cigarečių yra. Buvo nelegalios klastotės. Jūs galite sakyti, kad tai yra skaičiai, bet tai yra skaičiai iš viso pasaulio, o kokia yra situacija Europos Sąjungoje. Taigi pažiūrėkime. E, čia yra apibendrinimas e, iš e, įvairių duomenų susijusių su, su atitinkamais projektais. Ir kaip matote, Europos Sąjungoje yra 65, 56 e, procentai nelegalios prekybos. Ir nesvarbu, į kokius duomenys žiūrėsime, ar į pasaulinius, ar į ES, mes matome, panašius rezultatus, kad apie pusę nelegalių produktų yra pačių e, tabako pramonės įmonių gaminami produktai. Ir mes e, matome, kad kaip tik, kad e, Ir tiesiog mes matome, kad yra sunku patikėti, kad pati pramonė prisideda prie nelegalios priekybos. Kokia e, yra tabako pramonės strategija, e, kaip ji bando mus įtikinti, kad e, ji neremia nelegalios priekybos. Pastaraisiais metais tabako pramonė e, e, bandė e, kovoti su e, nelegaliais produktais, su padirbtais produktais. Ir jie, jie pristatė taip pat savo pačių sistemą, e, kuri turėtų padėti išspręsti nelegalios prekybos problemas. Ir tokiu būdu bandė tarsi patys spręsti tą problemą, kad į tos problemos sprendimą nesikištų e, vyriausybės. Tačiau E, pagal šitą sistemą e, yra labai sunku atrasti, e, kas yra, kas yra tas tikras produktas, kas taip pat tabako pramonė e, dažnai parduoda savo produktus per nepriklausomas įmonės. Taigi, kas e, turėtų priimti atitinkamus sprendimus, e, sprendžiant šią problemą. Ir tikriausiai tą e, atsakys ponas Leken savo kitoje pre prezentacijoje. ir ar jūs pasitikite e, tabako pramonės siūlomais su, sprendimais? Norėčiau e, baigti savo pristatymą, nes manau, kad aš jau išnaudojau 10 minučių ir baigdama norėčiau pasakyti, kad iki šiol tabako pramonė e, aktyviai dalyvauja nelegalioje priekyboje ir e, jeigu E, e, tai yra tiesa, tai reiškia, kad e, gaisras yra mūsų pačių namuose, tai reiškia, reikia skelbti pavojų dėl to gaisro. Ir Ir todėl mums reikia e, sistemos, kuri padėtų kontroliuoti visą tiekimo e, grandinę. Nelegali Prekyba, kaip mes e, girdėjome, yra globali problema, pasaulinė problema, todėl reikia ir pasaulinio sprendimo. Ir mes tikimės, kad FCTC e, pasaulinis protokolas bus atsakymas. Ir e, mes manome, kad e, valst... ES ir valstybės narės turėtų E, padaryti viską, kad jų sistema būtų pripažinta ir trečiųjų šalių, kad būtų daroma viskas, kas nebūtų galima e, išvengti to stebėjimo ir manipuliuoti sistemą ir kad būtų galima tikrai sekti tabako produktus. Taip pat aš norėčiau pasakyti, kad e, kad turime užtikrinti, kad, e, e, kad kontraktai, visi kurios sutartys, kurios pasirašo gamintojai, e, turi būti kontroliuojami ir kad, kad e, e būtų sus, e, kad būtų atitinkami ryšiai tarp duomenų rinkimo ir atitinkamų identifikatorių. Ir e, taip pat turime padaryti viską, kad neatsirastų monopolių. Ja, besten Dank. Kämpferisch wie immer. Ich möchte. Ačiū. Kovingas nusteikimas, kaip visada. Iš karto suteiksiu žodį ponui Leken ir galbūt galėt, galėsite uh, ir į poną Gartoletį klausimus reaguoti. Ačiū žodis Jums. Dėkoju. Norėčiau iš pradžių padėkoti abiems komiteto pirmininkams, kad pakvietė mane į šį jungtinį bendrą posėdį. Aš dirbu Atlas Worldline ir pakalbėsiu tabako gaminių stebėjimo ir sekimo tema, siejant tai su tabako gaminių direktyva. Dėl to, ką sakė ponia Bertaretti, iš tiesų esam matyt vienas kitas medis to miško, nes kaip tik pasirinkau kalbėti Atos Worldline kompetencijų centro kūruojamų temų klausimų. Tai bus kiek siauresnė tema. Ir e, tikiuosi, kad pavyks viską išsakyti aiškiai. Iš tai tokius klausimus manęs prašė sureaguoti pateikti mūsų požiūrę, požiūrį. Pas mus dirba apie šimtas tūkstančių darbuotojų visame pasaulyje. Tu dar kartą pamėginsiu protestuoti, ar viskas veikia taip. Taigi mūsų įmonėje apyvarta skaičiuojama 12 milijardų eurų kasmet. E, siūlome įvairius e, debesijos sprendimus e, įmonėms. Worldline yra Atos įmonė. Kasmet generuojame daugiau nei 6 milijardus eurų pajamų, mokėjimo korteles taip pat gaminame ar paslaugas teikiame. Atos Worldline ir mūsų kompetencijų centras yra kompetentingas e, IT srities sprendimų teikėjas, tiekėjas, e, mes programinės įrangos pačios negaminame, bet projektuojame tos sprendimus savo technologijas įvairias stengiamės tobulinti. Ir tos technologijos yra susijusios kaip tik ir su stebėjimu ir sekimu. Dabar mėginame įvertinti, ar tai galėtų mūsų klientams teikti kokios nors pridėtinės naudos. pramonės DNR yra mūsų pagrindinė veiklos sritis, ekspertinė sritis, kurioje specializuojamės, e, turime daug įvairiausios srities žinių, veikiami farmakologijos ir alaus gamybos e, pramonėje, kur tikrai daug e, yra klastočių padirbinėjimo atvejų Taip pat dalyvaujame rinkos tyrimų iniciatyvose 2020 metų ataskaita, pavyzdžiui, yra nu, parengta, jeigu turėsite klausimų, galėsiu ją plačiau pristatyti. Daugelį metų jau dirbame šiuose srityse, kurios galima sėti ir su tabako gaminių direktyva, ten numatyta, kad stebėjimo ir sekimo sistema turėtų veikti iki 2019 metų, tapti operatyvi. Ir laikas spaudžia tikrai labai, taigi įgyvendinamosius e, teisės aktus reikia labai rimtai vertinti. 18-24 mėnesiai numatyti ūkio subjektui gyvendinti tokią sistemą, mūsų manimų, tai būtų ganėtinai sudėtinga padaryti ypatingai kai jie nežino, kaip ta sistema veiks ir ką jie turi padaryti, kad e, atitiktų reikalavimus. Taigi, pirmas klausimas šios temos - kokia dabartinė situacija? Yra palaikomi ryšiai su kiek įmanoma daugiau ūkio subjektų, suinteresuotų subjektų ir taip pat e, kalbamasi su valstybių narių ministerijų, įvairių tarnybų, e, muitinių, pavyzdžiui, mokesčių inspekcijų atstovais, taip pat ir su gamintojais ir jų atstovais iš didelių korporacijų, iš mažesnių gamintojų. Palaikome ryšius ir su Digisante, organizuojame susitikimus, kad galėtumėm pasidalyti savo informaciją, bet tai pasirodė ganėtinai sudėtingas reikalas nors mes tengiamės kiek įmanoma labiau prisidėti ir prie viešųjų konsultacijų proceso. Per suinteresuotų subjektų susitikimą gegužę Didžisantė pateikė savo vertinimą įvairių opcijų, pasirinkimo variantų, sekimo ir stebėjimo sistemos per savo kontaktų tinklą. Taip pat įvertinome kokios teikiamas preferencijos, prioritetai, kam labiau ir štai kokie būtų privalumai mišraus valdymo modelio. Yra numatomi subjektai, kurie būtų atsakingi už identifikatorius. Tuomet būtų e, duomenys perkeliami į sekimo ir stebėjimo sistemą įvairūs grandies dalyviai būtų patikrinami ir visi ūkio subjektai turėtų teikti reikiamus duomenis į sistemą. Kad ir kaip techniškai skambėtų, mūsų manimo mišrus valdymo modelis atrodo gana tikėtinas, įgyvendinamas, nes valstybės narės kontroliuotų procesus, gamintojai tap, liktų nepriklausomi ir būtų galima rimtai gyvendinti tuos reikalavimus, kurie yra numatyti, kai kurios šalis galbūt nebus susipažinusios su technologijų galimybėmis šių laikų. Ir realybė tokia, kad bet kurį kodą gali bet kas nukopijuoti, o kodų e, saugumas e, yra susijęs su duomenų apsaugos modeliu. Tai jeigu nukopijuotas kodas e, yra konfiskuojamas ar, ar, ar aptinkamas, tai nereiškia dar, kad e, bus kad, kad įklius taip pat ir nelegalus gamintojas. Toliau yra kitas modelis um, kombinuotas duomenų saugojimo modelis. Čia kiekvienoje sistemoje atskirai saugomi duomenys iš kažkurio gamintojo. Antra sistemos dalis būtų ES mastu veikianti stebėsenos sistema, kuri rinktų ir vietos duomenis. Kai kurios valstybės narės, kaip supratome, vis dėlto norėtų išsaugoti dabartinę esamą duomenų saugojimo sistemą. Manome, kad galima lygiai greičiai tą daryti, bet e, ekonominiu požiūriu tai nebūtų veiksminga, kadangi būtų tiesiog e, daugelis duomenų rinkinių visiškai e, vienodų ir neprasminga būtų tą daryti. Todėl reikia pasitelkti analitinius pajėgumus nacionalinėje ar tarptautinėje plotmėje. Ir turėtų visos suinteresuotos šalys e, veikti kartu, kuriams e, rūpi užkirsti kelią nelegaliai priekybai, nevyriausybinės organizacijos e, argi tam pritarė dėl siūlomų variantų. Galvojame, kad Galima būtų pasirinkti ir tokį, tačiau reikia turėti omenyje ir įgyvendinamumo aspektą, kad viskas neliktų vien tik tai popieriuje ir kad sistema būtų sėkminga. Kaip didžisantė užtikrins, kad e, verslas ir toliau galėtų sklandžiai veikti ir kad visi procesai toliau sklandžiai būtų tesiami. Ta būtų, tos duomenys būtų privaloma surinkti prieš e, išvažant e, prekes ir skirstant e, prekes, taigi gali būti, kad čia būtų kokiu nors ir klaidų ar spragų. Ir tikriausiai nėra 15 straipsnio tabako gaminių direktyvos tikslas uh, organizuoti tiesiog e, kontrolę gamintojų. Kaip ir minėjau pradžioje, unikalus ID ir tos naujosios kartos unikalus ID yra labai svarbus aspektas, kai konteineriai yra žymimi tokiu kodu ir SSCC kodai būtų taip pat klyjuojami ant dėžučių ir ant atskirų pakelių. O tokio unikalaus kodos kūrimas galėtų su, sutrikdyti įprastinius verslo procesus ir galbūt techniškai yra tai įmanomas variantas, bet neaišku, kokią pridėtinę vertę sukurtų. Now, moving to the questions that I was asked to address. Tur kiti klausimai. Ar ES atsikimo sistema galėtų prisidėti prie problemų sprendimo kaip nelegalios e, cigaretės? E ES e, siekia numatyti atsikimo sistemą, kuris seka legalių produ tabakto produktų e, sistema Europos Sąjungoje, o tos e, nelegalios cigaretės yra pagamintos e, kitur tikslu įvežti jas Europos Sąjungos rinką. Taigi tai ne, nepatenka į Europos siekimo sistemą taikymo sritį. Ar tai reiškia, kad sistema negali padėti sekti tas nelegalias cigaretės, kurių 98 procentai gaminamas iš už Europos Sąjungos ribų? Manome, kad taip ir e, sistema padės lengvai bendarbiauti su kitomis šalimis Europos Sąjungoje, ne Europos Sąjungos šalimis pagal STC, proto, STC protokolą ir bus pagal jį galima atsekti tas nelegalias cigaretės iš už Europos Sąjungos ribų. Mes visų pirma esam technologijos ekspertai, bet ne nelegalios prekybos ekspertai. Kokie yra šansai, kad kitos valstybės, valstybės kurios FCTS protokolo narės, prisidės prie ES e, atsiekimo sistemos ir standartų? Vienintelis būdas tai užtikrinti, tai kad ES sistema būtų paprasta ir grintų, gri, būtų grindžiama atvirais standartais, kad kitos šalis galėtų lengvai bendarbiauti su ES. Paprasta sistema, lengvai pritaikoma, pri, pagrįsta atvirais standartais, tai e, pateik, ne, ne, nepateiks kitoms šalims technologinių e, priežasčių nedalyvauti joje. Sudėtinga sistema gali būti laikoma našta toms šalims ir jos galės atmesti arba atidėlioti ratifikavimą. Taigi apibendrinant, galiausiai turiu pasakyti, kad jeigu modelis e, grindžiamas mano parašytomis politinėmis sistemomis, bus pagrįstas ir e, teisės aktais, tai visos suinteresuotos šalis gali rūpintis kontrolę ir proporcingumas ir ir veiksmingumas bus užtikrintas ir ES atsiekimo sistema e, padės nustatyti tiekimo grandinę ir bus galingas instrumentas valstybėms narėms, teisėkurai ir kitoms terisuotoms šalims komuoti su nelegalia priekyba Europos Sąjungoje, ypač susiekiant tai su e, versto e, informacinių technologijų ir kitai, kitomis priemonėmis. Ačiū visiems svečiams. Dabar, gerbiami kolegos, kreipiausi į jūs, bet e, labai prašau kalbėti trumpai, kadangi čia yra tikrai platus susidomėjimas, tai yra daug norinčių kalbėti ir kad mūsų prelegentai galėtų sureaguoti ir atsakyti klausimus, pateikti pastabas. Taigi turiu kalbėtojų sąrašą, ar dar kas nors neužsirašęs norėjo prisidėti, ponas Kon taip pat, ponas Talafranka, jūs esate sąraše, pana Albeni, ponas Sanė taip pat sąraše. Taigi, pirmiausia, mano sąraše yra ponia Ajusto. Porą minučių maksimum kiekvienam kalbėtojui. Ponia Ajuso. Ačiū, ponia pirmininkė. Labai trumpai. Kai mes aptarėme tabako direktyvą, mes sutarėme, kad turi būti atsakomumo sistema ir kad e, tabako bendrovės neturėtų būti atsakingos, bet turėtų būti nepriklausomas bendrovės. Tabako direktyva dabar yra įgyvendinama, jį galioja, aš nesu ekspertė, bet kas man kelia nerima, tai kad atsekamumo sistema turėtų būti suderinama, veiksminga, saveiki ir būtų galima keistis informaciją su trečiosiomis šalimis. Tai labai svarbu tabako ekspertui ir aš įsivaizduoju, kad um, bus parengti ir antrinės teisės aktai. Taigi mano klausimas toks. Kas priima sprendimą, kokia bendrovė, kokia kompanija yra atsakinga už atsekamumą. Nelabai, tok, nelabai daug tokių galėtų būti ir galiausiai kokias e, galės turės valstybės narės. Dėkui, jūs rodote gerą pavyzdį. Toliau ponas Panijo. Pone pirmininkė, visų pirma, dėkoju, kad surengėte e, šį posėdį, šį susitikimą. Labai džiaugiuosi, kadangi jau keletas metų pirmininkauju darbo grupėje Europos parlamente. E, kur e, yra dirbama ties tabako klausimais ir tikrai aš esu atsakingas ir už aplinkos komisiją, ir, ir komitetą ir, ir, ir sveikatos komitetą. Aš jau dirbu juose dviejose ir džiaugiuosi, kad galiu, galiu dalyvauti čia. Porą klausimų, ponas Ešelį, ponas Afnan, ponas Ešelį. Man atrodo, kad yra labai svarbu, kad mes kontroliuotume visą gamybos grandinę ir nuo tabako lapų iki pardavimo punkto. Ir tai yra būtina kovo, kovojant su nelegalia priekyba. Ir klausimas, ar turi taikint išsame sistemą, tai leistų sekti visą gamybos grandinę. Antras klausimas taip pat yra labai svarbu, kad būtų aiškus ir varto, vartotojų nuoroda, kad vartotojas žinotų, kas yra, kokia yra informacija, kad jis galėtų lengvai su smartfonu prieiti prie informacijos ir žinoti apie atsekamumą, nes tai labai tik galinga priemonė suteikianti e, vartotojui daug informacijos. Ir toliau, ponė Forman, kodėl e, dabartinė galiuojanti sistema Europos e, Sąjunga, kuri galios tik 19 metų ir kaip tai leidžia pasirašyti sutartis ir gyvendinti sutartis su Japan, Japan Tabako International, su Japan Tabako, baigė galioti iki 22 metais, o e, British Tobacco sutarimas baigė galioti 30 metais. Taigi tas atsakamumas ES teritorijoje, ar nereikėtų e, pataisyti. E, keisti susitarimą tarp e, e, sąjungos ir Philip Morris, jis dabar negalioja, bet ar nereikėtų atnaujinti, nes tai reiktų, reikštų, kad bus galima tęsti atsakomumą bendrovių iniciatyvą, nes mes turim vykdyti savo tikslus ir kuo bus daugiau dalyviuose, tuo geriau. Dėkui, ponė Kropstat. Dėkuoju dėl 15 ir 16 tabako direktyvos straipsnių taikymo, manau, kad visi sutinkama, e, sutinkame yra būtina, kad e, sėkimo ir atsiekimo sistema būtų visiškai nepriklausoma ir tai reiškia, kad kodų generavimo sistema ir e, duomenų veikimo sistema turi būti, turi būti nepažeidžiama ir turėtų būti bendradarbiavimas su muitinė ir kiekvienas suinteresuotas šalis turėtų koordinuoti savo duomenų bazę nepriklausomai. Ir dabar galiuojantis sistema ir įvedama sistema turėtų atitikti OTS sistemą, e, kovos su tabaku sistemą. Ir reikia sistemos, kuri būtų įgyvendinama per tuos terminus, kai jūs numato direktyva ir nelieka daug laiko, nes e, turi būti sistema saveikiai, atitiktų e, standartus, tie standartai turi būti atviri ir žinomi. Ir aš noriu pasakyti, kad e, nereikia kalbėti apie pasirinkimą, bet e, jis turi būti dvigubas, tai yra kartu su visa pramonė ir atskiras su atskiru mm, ūkio subjektu, tai nežinau, bet vis dėlto yra daug MBI, bus, kurios bus susijusios, taigi aš norėčiau žinoti, kokie bus kaštai, ką numato e, kiekviena, kiekviena idėja kiek tai susijęs su kaštais, tai kokius, e, kokias išlaidas patirs suinteresuotos šalis, komisija ir, ir, ir kiek tai, kokie bus kaštų dydžiai. Dėkoju, o paskui dabar panas Holvenį. Panas Holvenį. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu gimtają kalbą. Envi komiteto atstovas, aš manau, kad mes turime atsižvelgti į platesnius aspektus, reikėtų taikyti platesnį požiūrį, kodėl mes dalyvaujame čia. Išklausiau trijų prezentacijų, labai susidomėjau ir aš mėginsiu suformuoti konkrečius klausimus. Pirmiausia, turime atsižvelgti į tai, kad e, rūkimas niekada nebus sveikas dalykas, ką padarytume, nesvarbu, kiek apie tai kalbėtume, mm, apie darbo vietas, apie gaunamas mokesčius, aš kaip politikas turiu pabrėžti šitą faktą, kuris yra visiškai aiškus. Kai dėl konkrečių klausimų, kaip galėtų komisija užtikrinti, visuomenės sveikatos požiūrių, kad bus sukurta sistema, kuri išstums mažuosius gamintojus ir sustiprins didžiųjų gamintojų pozicijas. Mes kalbam apie 7 tūkstančius darbo vietų. Ir kas atsitiks tom šalims, kurios yra už ES ribų? Produktai nelegalios cigaretės atvežamos iš Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos į Europos Sąjungą. Ką mes darysime? Ar komisija nemano, kaip ponia Kropštat minėjo, kad mažieji gamintojai, jų našta turėtų būti kažkaip, jiems tenganti našta turėtų būti kažkaip sumažinta ar pakeista. Kai dėl JTO protokolų numatyta penkeri metai atsakamumui, o pas mus yra ne daugiau kaip vieneri metai. Iki, liko iki 2019 metų. Ar komisija nemano, kad reikėtų daugiau laiko duoti mažiesiams gamintojams pasirengimui, nes mes tiesiog sunaikinsim kelius tūkstančius darbo vietų, ponia Boilan? Dėkuoju pirmininkė, labai trumpai. Mano klausimai yra e, susijęs su tuo, ką minėjo Excel ir ką sakė komisija, atsakė, kad bus pateikti vieningi, identifi, vienodi identifikatoriai. Tai aš norėčiau žinoti, kokie apibrieštis, ką reiškia independent, nepriklausomi ir ar bus toliau laikomasi šitos apibriešties. Toliau nuorodai 15 straipsnio 8 dalį, kaip galime užtikrinti, kad auditorius bus nepriklausomas, kai keturi didieji e, pasauliniai auditoriai turi tas etiketės iš tabako gamintojų. Ir e, ar komisija galėtų išsamei paaiškinti ekspertų grupė dėl nelegalios prekybos tabaku, kokie yra nariai, nes yra numatytos tik tai šalis narės, bet mes turime kalbėti apie konkrečius asmenys ir mes turime žinoti, e, kas tie asmenys yra, nes juos skiria valstybės narės ir aš norėčiau žinoti ats Olafo atsakymą apie šitos konkrečius asmenys, kokie, kas jie yra. Labai ačiū, panasanė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Išklausiau visų prezentacijų, visų pristatymų labai atidžiai. Ir iš tikrųjų, tuomet, nuo tada, kai atėjau, aš ir iki šiol, tai mano žinios labai padidėjo. Aš suprantu, kad yra tam tikri terminai, kurie jau greitai uh, baigsis tie terminai ir pritariu kolegai Halbini, kuris išreiškė nuogastavimų dėl terminų, iki kurių reikia prisitaikyti, reikia įvesti pakeitimus, nes 19 metai jau labai arti. Todėl klausimas komisijai, kada yra planuojama baigti tarp institucinės konsultacijas ir tai konsultacijas su visuomenė, rengiant teisės aktą, kadangi tai klausimas, kas atitiks daugumai gamintojų, ypač mažiesiems ir platintojams, jeigu jie ne, neįvykdys šito, šito termino, ar jie pateks į juodąją rinką, kas atsitiks. Ir netgi aš norėčiau priminti Komisijos atstovai vienas sakinį įsakė, kad jie konsultavosi su pramonės atstovais ir priekiautojais. Tarsi tai būtų e, absoliučiai reikalinga. Na, aš manau, kad reikėtų didesnio pasitikėjimo tarp įvairių e, rinkos dalyvių, o jeigu ne, tai kils pavojus kad e, tiesiog sužlugs visa sistema, o mes to tikrai nenorim ir norėtume išvengti. Labai ačiū. Ačiū, e, madam Dali. Ačiū, pane Dali. Thank you, Chair, um, and thanks. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū e, pakviestiems svečiams už prezentacijas. Tris klausimai. Vienas iš klausimų norėtų išsiaiškinti, ką užklausėme apie Boyden, buvo paminėtas 15 straipsnis, kuris numato nepriklausomą atsiekimo ir stebėjimo sistemą. O pagal tabako produktų direktyvą 15 straipsnė 8 dalyje yra minima, kad gamintojai renkasi rangovą duomenų saugojimui ir taip pat nepriklausomų auditorių ir jiems e, sumoka. Kaip mes galime užtikrinti ir įsitikinti, kad šie nepriklausomi rangovai ir auditoriai yra iš tikrųjų nepriklausomi. Ir norėčiau žinoti, kokie galioja e, kriterijai. Pone Florians Bertiletė minėjo, kad e, turi būti identifikavimą grandinėje, kur ar tabako gamintojai yra teisėtai gaminami ir nukreipiami į juodąją rinką. Ir statistika rodo, kad yra didelis procentas, reiškintis, kad nelegali, kad rinkoje didelė dalis yra legaliai pagamintų, o ne nelegalių cigarečių. Na, galbūt galėtumėte patikti daugiau informacijos, ar ES stebėjimo ir atsiekimo sistema iš tikrųjų parengta kontroliuoti nelegalią rinką legaliai pagamintomis cigaretėmis ir kaip galime užpildyti šitą didžiulę e, spragą, nes statistika rogo, rodo, kad tokia spraga yra ir e, tai vyksta. Toliau panas Mazronis. Thank you, Chairman. E, dear colleagues. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, dėkoju už įdomią diskusiją ir už pateiktą informaciją. Norėčiau pateikti klausimą Europos komisijos atstovui. Kokių žingsnių jau ėmėsi komisija, kad e, padarytų viską, kad e, būtų kad e, tie reikalavimai pagal tarp, tapa, tabako direktyvą nesukurtų papildomų kliu, kliučių tabako produktam, kurie pan, pagaminti ES. Ir kaip e, prekybos partneriai bus e, e įtraukiami į pasaulinį kontrolės sąrašą ir kaip komisija e, užtikrins, kad Europos sistema būtų suderinta su kitomis pasaulinėmis sistemomis ir galiausiai ar tiesa, kad komisija siūlo e, e, įsteigti naują ES agentūrą, kuri e, turėtų centralizuotai stebėti tabako produktų e, platinimą. Jeigu tai yra tiesa, tai kokios būtų tos agentūros kompetencijos? Ačiū už atsakymus. E, tikiuosi juos išgirsiu. Dėkoju ponė Mazuroni, dabar ponė Kacinė. Eh, Dėkoju ponė pirmininkė. Aš iš karto eisiu prie savo klausimų, pritariu tam, ką pasakė kolegos. E, visi, kurie kalbėjo prieš mane, pasakė tikrai svarbių dalykų. Aš e, taip pat e, manau, kad komisija labai didelė optimistė, kai jinai sako, kad bus galima laikytis terminų, nes tas terminas yra praktiškai poryt. ryt ir aš nežinau, kokie bus rezultatai, e, ypač kalbant apie e, tvarumą ir efektyvumą, jeigu viskas vyks taip greitai. Todėl aš norėčiau paklausti jūsų, kokiais e, realiais duomenimis jūs galit, galėtumėte pagrysti savo optimizmą ir kaip ta e, stebėjimo sistema e, E, netaps monopoliu, nes man atrodo, kad monopolis e, prieštarautų laisvos konkurencijos principams ir e, laisvam paslaugų teikimui. Man atrodo, kad mums reikia stebėjimo sistemos, kuri atitiktų atitinkamus standartus ir kurios kaštai būtų pakeliami net ir mažiems prekiautojams. Ir Man atrodo, kad dabar e, mes matome prieštaravimą, e, nes bendrijos sistemoje tarsi e, netaip e, elgiamasi. Italijoje e, svarbu vaidmenį vaidina muitai e, kovoje su nelegale priekyba. O ką komisija mano apie tai? Ar muitai e, galėtų čia vaidintis kažkokį vaidmenį? Dėkuoju, panas Kon. Ähm, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti porą klausimų. Prieš pradėdamas darbą Europos parlamente aš buvau mokesčių inspektorius, taigi žinau e, sukčiavimo mechanizmus. E, ir žinau, kad valstybės narės e, turi prisimti didesnį atsakomybę. Pavyzdžiui, jos yra atsakingos už keitimąsi duomenimis, už tam tikrų procedūrų pagreitinimą. Ir man atrodo, kad tai galėtų puikiai papildyti visą šitą stebėjimo sistemą. Ir būtų gerai, kad ji būtų patvirtinta visur. Toliau mano klausimas dėl terminų. E, sveikatos apsaugos taryboje kai kurios valstybės narės e, išreiškia prieštaravimus, taigi kodėl komisija mano, kad jai pavyks laikytis terminų ir kas atsitiks su tais produktais, su kuriais jau dabar yra prekiaujama, kurie jau yra prekyboje, kas su jais atsitiks tuomet, kai įsigalios tas terminas 2019 m. sausio 1 diena. Dėkoju, turiu poną Salafranką. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pats nerūkau, bet norėčiau kalbėti apie tuos terminus, kuriuos paminėjo ir mano kolegos. Norėčiau paklausti, ar tos priemonės, kurios turėtų įsigalioti nuo 2019 metų gegužės e, mėnesio, e, ar jeigu jos tikrai įsigalios, tai norėčiau paklausti, ar komisija pateiks pasiūlymą, e, dėl kurio ir parlamentas turės pareikšti savo nuomonę, nes tas komisijos pasiūlymas turėtų būti pateiktas jau šių metų pabaigoje. Ir aš norėčiau, kaip ir kolegė, kolegos, pabrėžti, kad yra labai svarbu, e, kad sistemos galėtų saveikauti tarpusavį ir aišku, mes bet kokiu atveju pasisakome prieš e, bet kokį monopolį. Taigi, manau, manau, kad ES turėtų laikytis ir tarptautinių standartų ir e, tai turė, tie standartai turėtų atsispindėti visuose pasaulio regionuose. Taigi, m, kita vertus, mes negalime įsteigti pernelik sudėtingos ir pernelik brangios sistemos. Turėt, tai turėtų būti sistema, prie kurios būtų galima prisijungti e, per vieną dieną. Ir taip pat mes turime turėti omenyje ir politinės pasiekmes. Taip pat turime pagalvoti, ar e, nereiktų numatyti kažkokio bandomojo projekto e, prieš įsigaliojant tai sistemai. Kaip ir ponia Gardini, norėčiau paklausti, e, ką apie tai mano muitinių vadovų konferencija. Dėkoju toliau, ponė Zomer. Dėkoju, ponė pirmininkė. Galėčiau pritarti prieš mane kalbėjusiems kolegoms. Man iki šiol neaišku, kaip iki šių metų pabaigos e, mes, e, mes e, pabaigsime e, tikrinti šį teisės aktą su visomis detalėmis, nes to teisės akto dar nėra. Ir taip pat norėčiau užduoti klausimą, ar komisija ketina verstis per galvą tik tai tam, kad laikytųsi to termino, Ar ji e, galbūt svarsto, e, kad reiktų perkelti į tolimesnę ateitį e, įgyvendinimo laikotarpį, arba galbūt iš vis nustatyti kitą terminą, nes aš neįsivaizduoju, kad pavyks laikyti šito termino. Ir man atrodo, jau dabar kaip tik yra pats laikas pagalvoti apie to termino keitimą. Toliau tarptautiniai standartai. Mano kolega Salafranka jau uždavė šį klausimą. Man atrodo, kad tarptautiniai standartai yra labai svarbus aspektas aspektas ir iš tiesų dabar prekybos sistemoje jau vyksta stebėjimo, jau yra vykdomos, vykdomas stebėjimas, egzistuoja stebėjimo sistemos, pavyzdžiui, žuvies produktų srityje, ar komisija galvoja pasiremti tomis egzistuojančiamis sistemomis, tai yra keistis tą gerąją patirtimi ir galbūt pagal tas sistemas e, e, sukurti tą stebėjimo sistemą. Man atrodo, kolegos, kad tai nėra taip labai jokinga, nesvarbu, ar tai yra žuvies produktai ar tabako produktai, bet e, sistemos gali būti e, kažkaip palyginamos, ar būtinai reikia kurti kažkaip, nu, kažką naujo, ar galima pasinaudoti tuo, kas jau egzistuoja ir ar komisija ketina e, pasinaudoti bandomųjų projektų projektų įvairiose valstybėse narėse rezultatais? Ar jinai jau ap aptarė tuos rezultatus? Ir toliau paskutinis klausimas. E, e, direktyvoje kalbama apie tai, kad visos su tabako produktų priekyba susijusios e, grandinės e, e, turėtų dalyvauti e, turėtų dalyvauti toje steb, tabako produktų stebėjimo ir atsekamumo sistemoje, bet e, prekybos vieta yra apibriešta taip, kad, e, kad ne, ne, ne, je, jinai neapima įvairių filialų e, ir e, mažų e, prekeivių. Ir man atrodo, kad tai sukels tam tikrą samišį ir galbūt komisija galėtų paaiškinti, e, ką, reiškia, e, ką reiškia tos numatytos išimtis iš apibriešties. Dėkoju. Toliau ponia Kadenbach. Mano klausimas būtų trumpas. Norėčiau paklausti, e, ar jau yra kažkokios e, patirties su e, receptinių vaistų stebėjimu, e, nes galbūt čia galima palyginti tas stebėjimo sistemas. Nebūtinai remčiausi žuvių, pro, žuvies produktų stebėjimo sistema. Toliau norėčiau užduoti, e, e, suteikti žodį Jums, ponė Greslė, kad Jūs užduotumėte savo klausimą. E, E, dėkoju, aš norėčiau užduoti klausimą ponui Seišel. Aš ties, nu, tiesą sakant nusivyliau jūsų prezentaciją, nes aš tikėjausi, kad jūs pristatysite e, išsameu ketinimus, nes mums tai yra labai svarbu. Jeigu mes ne, nebūsime atsargus, tai gali atsitikti taip, kad kiekvienas kioskas, e, kiekvienas e, smulkus priekeivis turės staiga prisijungti prie labai brangios sistemos. Tad Todėl norėčiau paklausti, ar, ar šita nauja sistema bus tikrai veiksminga sistema su e, e, veiksmingais standartais. Ir ar jūs konsultavote su FCTC sekretoriatu, kad, kad tai, kas daroma ES, būtų suderinta e, su FCTC, kad nebūtų taip, kad e, tos sistemos nebūtų su. su e, derintos. Dabar klausimas Olaf atstovai, ar jūs esate įtraukti į šitos sistemos kūrimą, ar su jumis konsultuojamasi. Ir, e, e, Buvo paminėtas skaičius, kad buvo 1,3 milijardai e, konfiskuotų ciga, e, cigarečių, kiek tarp jų buvo originalių cigarečių. Ir iš karto suteiksiu žodį atsakymams. E, prašau. Uh, thank you, Madam Chair. Um, if I could. Uh... Dėkoju, ponė pirmininkė. Pamėginsiu atsakyti į klausimus. Pirmiausiai, dėl savalaikiškumo. Taip, komisija suvokia mm, vis, visą tai, kas yra čia svarbiausia. Mes e, darome viską, ką galime, kad iki šių metų pabaigos įsigaliotų svarbiausi teisės aktai ir tuomet liktų laiko užtektinai jų įgyvendinimui. E, mūsų planas yra projektus e, maždaug po keturių savaičių patvirtinti tekstų e, dėl veiksmų planų, kas susiję ir iki vasaros pabaigos juos turėtume. 2019 metų terminas e, taik, bus taikomas kitiems tabako gaminiams šiek tiek ilgesnis iki 2024 metų numatytas Toliau dėl nešališkumo, nepriklausomumo. Be abejo, svarbu užtikrinti, kad būtų taikomi vienodai aiškus kriterijai. Nepriklausomumas mums reiškia nepriklausomumas nuo tabako pramonės, be abejo, pagal FCTC protokolą ir jo nuostatas. Vis dar valstybės narės diskutuoja to klausimu, tačiau panašu, kad bus susitelkta ties tokiais e, veiksniais kaip nepriklausomumas e, teisinė, e, organizacinė ir, ir finansinė prasme nuo tabako gamintojų ir, ir valdybos prasme. Taigi tai būtų tokios tikros veiksmingos ugnesenės. Ir siekiame užtikrinti, kad vienodi standartai būtų taikomi visais atvejais. Ką mažosios ir vidutinės įmonės ir kaštai. Apie tai kalbėta jau yra poveikio vertinime ir rengiant mūsų pasiūlymus, noriu visus patikinti, jog mm, mažmeninės prekybos sektoriaus atstovams nėra kažkokių didesnių esminių reikalavimų numatyta, išskyrus vienkartinę registraciją mažmeninės prekybos atstovo, tai tas yra tam padaryta, kad e, nebūtų nesažiningos konkurencijos su mm, neteisėtais e, mažmenininkais. Ir mes norime aiškiai parodyti ir, ir patikinti visus, kad e, kaštai vieno vieneto iš tiesų bus, bus labai ne, ne, nedideli susijęs su visa šita sistema ir jos dėgymu. Europos Sąjunga Noriu užtikrinti, kad kiek įmanoma daugiau šalių pasauliniu mastu visų pirma ratifikuotų protokolą ir įgyvendintų. Vilėmės, kad tuomet pasauliniu mastu ir galės veikti sklandžiai sistema nukreipta prieš nelegalią priekybą. Be abejo, turime paraginti trečiasias šalis dėl to priimti panašias ar, ar bent suderinamas su protokolu priemonės. E, bendraujame tais klausimais su FCTC sekretorijatu ir mūsų pirminis tikslas yra, kad kad ir ką bedarytumėm, tai visiškai atitiktų protokolo nuostatas ir dėrėtų su, su sistemomis, kurios būtų taikomos kitose šalyse. Bet aišku, čia yra ir techninio pobūdžio klausimai su to susiję kurie gali rūpėti ir trečiosiam šalims. Aš jau pabrėžiau, kad sistemos tikslas yra nustatyti tą momentą, kai iš e, teisėtos prekybos grandies, tarkime, produktas gaminys jau pereina į neteisėtą. Pateiksiu dar ir pavyzdį, kaip valstybės narės galės, galės aptikti staigius pakeitimus kokius nors. Pavyzdžiui, mažmeninės prekybos rytyje, kai, kai reikės papildomai ištirti kažkokį atvejį, kol kas tą beveik neįmanoma padaryti, o naujoji sistema sudarys tokią galimybę ir tai bus veiksminga priemonė kovoti, pavyzdžiui, su klastotėmis ar, ar neteisėtomis, neteisėtai patekusiamis į rinką cigaretėmis ir gaminiais. Siekime apimti visus suinteresuotus subjektus ir ypatingai penktos straipsnio trečią dalį turime labai atsakingai gyvendinti FTTC protokolo. Tai nereiškia, kad tabako pramonės atstovai ar, ar kuris kitas suinteresuotas subjektas negalėtų teikti savo nuomonės, savo indėlio. Šioje diskusijoje procese dalyvauja visi Kviečiame visus prisijungti ir be abejo teisės saugos institucijų nepamirškime, kadangi turime sukurti tokią sistemą, kuri pasitarnautų ir teisės saugai, mm, muitinėms, e, visoms kitoms to susijusioms tarnyboms, taigi kontaktai ir čia palaikomi. Tais klausimas regis į visus klausimus atsakiau. Ačiū. Pro, ponia Hoffman. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ir aš sulaukiau kelių klausimų, į kuriuos mielai atsakysiu, pereisiu prie anglų kalbos ir pirmiausiai ponas Parnio regis klausė apie tris to continue these uh, agreements with the tobacco. Apie tris sustarimus su tabako mm, srityje priimtus ir kiek tai susiję būtų su tabako gaminių direktyva. Jūs, ponė Parnio, teisingai pastebėjote, tai yra trys susitarimai, ne vien tik komisijos pasirašyti, bet ir, ir visų valstybių narių, jos yra kaip partneris šalis tos, tų sustarimų. 2022 metais jie baigėsi Ir iki 2030 metų dar yra tas mūsų veiksmų planavimo laikotarpis numatytas, o jeigu žiūrėsim vien tik tai tabako gaminių direktyvą, ji ir jos apriptis apribota tik Europos Sąjunga. O reikia galvoti ir apie pasaulinę sistemą, todėl sustarimai tokie svarbus, kaip ir pabrėžė Martinas Ešelis. E sekimas ir stebėjimas tik Europos Sąjungoje tikrai m, nu, didelės naudos net neš. Todėl reikia ir FCTC protokolą ratifikuoti. Dar kol kas numatytas penkerių metų pereinamasis laikotarpis šiek tiek užtruks. Visi procesai, tabako sustarimai pasauliniu mastu sudaromi, be abejo turint galvoje ir užimamą rinkos dalį tabako gami, produktų gamintojų. Bet yra dar ir kitų e, susitarimų susijusių su pinigų, kova su pinigų plovimu, neteisėta prekyba, taip toliau. Visose sustarimuose atsispindi nuostata, kad ES yra viršesnė, ES teisė yra viršesnė. Tai tabako gamintojai suvokia, kad turi atitikti ES ir taip pat be abejo nacionalinių lygių taikomus teisės aktus. Kitas klausimas, kur čia pasižymėjau, buvo keliamas net kelių parlamento narių, kaip yra su muitiniu vaidmeniu. Šiose diskusijose taip mes kviečiame dalyvauti įvairiuose tarybos sustikimų formatuose muitinės atstovus. Regis prieš dešimt dienų kaip tik įvyko sustikimas e, taryboje muitinių vadovų. Ir Tai Didį Santė vienas iš kolegų ir, ir aš pati e, atsakinėjau į klausimus. Taigi su muitinės atstovais tikrai palaikome ryšius. Paskui, regis, kai kas klausė apie tabako gaminių ekspertų komitetą, kad Olafas neskelbia pavardžių, bet Stengiamės elgtis tikrai skaidriai ir galime pasakyti, kad du kart per metus tas komitetas susitinka, Olafas vadovauja ir tai yra ekspertai iš valstybių narių. Tai tikrai jokių privačių interesų nėra. Tai tik susitikimai su ekspertais iš valstybių narių. Valstybės narės pasiūlo delegatus ir gali tas tos, tas, tas kandidatūras, tos siunčiamus asmenys nuolat keisti, čia mes neturime, neturime tam jokios įtakos. Tad toks būtų atsakymas. Paskutinis klausimas buvo užduotas ponios Greslė. Jūs paminėjote tos 3,8 milijardus, kalbėdama apie konfiskavimą. Uh, Tai ir atsispindi 2017 m. gegužės metų tabako direktyvos įgyvendinimo ataskaitoje 2013 aštuonios iš dešimties dažniausiai pasitaikančių e, nelegalių, nelegalioje prekyboje esančių cigarečių buvo e, būtent tos pigesnės. Ir, ir toks reiškinys e, egzistuoja iki šiol, ta pigesnių cigarečių nelegalių dalis yra didesnė. Mes tikrai visomis išgalėmis dalyvaujame stebėjimo ir sekimo e, sistemos kūrimo, formavimo dar, darbuose, kol, tiesiog kol, kol kas gal netiek rimtai, bet esame asocijuoti kaip partneriai, pavyzdžiui, kad ir Digitaxit e, susitikimuose ir Martinas tikriausiai ir per įvairius vidinius susitikimus dalyvaus, kai iškils klausimai jau dėl konkretaus įgyvendinimo. Taigi kol kas tas nevyksta, bet mes su nekantrumu laukiame tų darbų. Bendraujame su didžiai Sant ir su visomis kitomis šį klausimą kūruojančiomis komisijos tarnybomis. Ačiū, jūs tikrai labai teisingai dar kartą pabrėžėte koks svarbus yra ir bendradarbiavimas už ES rygių, ribų. Dar vienas parlamentarės klausimas dėl monopolių nebuvo atsakytas. Ar, ar tikrai bus išvengtas sistemingai kuriamų monopolių tais įgyvendinamaisiais teisės aktais. Tai būtent toks ir tikslas yra numatyti kriterijus, kurie leistų užtikrinti konkurencingumą deramą jo lygį ir vėliau. Tai tikrai noriu patikinti to jūs. Gerai, dabar pane Vartalėti, jums žodis. Tik nežinau, ar manęs kas nors ko nors klausė, iš tiesų būčiau linkus ir patilėti. Man gal krito ją kitai, kad daugeliu parlamentarų rūpėjo terminų klausimas, termino klausimas ir tai yra svarbus dalykas, bet kas yra dar svarbiau, manau, yra užtikrinti, kad sistema veiks sklandžiai, ją priims tabako pramonės atstovai ir jeigu ir bus atidėta jos taikymas kažkuriam laikui, ne per nelik ilgam, tai, tai tikrai pasaulis nesugrus dėl to. Todėl nelabai suprantu to susirūpinimo galutinių terminų. Kam tiek sukti galvą dėl to? Ačiū. Gan ramiai žiūrite tai į viską. Dabar ponas Leken technical service provider. Aš noriu pasakyti, kad kaip techninės paslaugos tiekėjas, stebėdamas politinę diskusiją, e, labai na, jaudinosi. Tai yra pirmąją beprecedentė sistema, kuri bus taikoma e, greitai besikeičiančiame vartojimo prekių sektoriuje. Ir e, aišku, visų pirma, reikėtų nu, už užtikrinti atsekamumo e, apibrieštis, nes tai suteiks reikalingų išvalgų ir padės kovoti su nelegali priekyba, bet mes negalime apimti visų įmanomų nelegalių, ta, nelegalus tabako patikimo būdų, nes tada e, sistema tiesiog ne, neveiks. Ir kaip e, informacinių technologijų sistemos galėtų bendradarbiauti, kad jų produktas būtų įgyvendinamas. Ačiū visiems už dalyvavimą diskusijose. Dėkuoju poniai Groster už iniciatyvą. Manau, kad tema yra įdomi, reikalinga ir, manau, mums reikia skirti laiko parengti sistemą, kuri būtų patikima ir, kaip sakė ponė e, Bertoli, pritaikoma vis tam pasauliu. Taigi dėkui visiems už dalyvavimą ir prašau pasilikti mūsų E, kitai, kitam nu, kitimuisi nuomonėmis. Dėkoju Envi komiteto nariams. Iš karto norėčiau tęsti darbą, nes laikas nelaukia. E, mūsų e, biudžeto kontrolieriai turėtų nagrinėti dabar audito rūmų specialiąją ataskaitą numeris 33 2016 metų. Tai yra Sąjungos civilinės saugos mechanizmas reagavimo į nelaimės už es ribų koordinavimas E, buvo iš esmės veiksmingas. E, mūsų pranešė yra ponia Kadenbeck, taip pat e, diskusijose dalyvaus atsakingas Europos audito rūmų narys ponas Vesberg. E, turime laiko iki 12 valandos 40 minučių, nes tada vertėjai mus paliks, todėl yra labai svarbu, kad jau dabar pradėtume diskusijas. Pone Vesberg, žodis jums.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 na, šioks toks samišis, bet vis dėlto pradėsiu darbą ir norėčiau šiandien Jums pristatyti specialiai ataskaitą dėl civilinės saugos mechanizmo, reagavimo nelaimės už jas ribų, koordinavimo ir iš esmės tai buvo veiksmingas. Na, atsiprašau, triukšmas man trukdo, ar gerbim kolegos, ar galėtumėte susėsti? pristačiau šitą ataskaitą 17 metų birželio mėnesį su komisaras Tėdienydis ir mes norėjome išsiųsti aiškę žinę, kad es institucijos nėra užsidariusios e, savo pasaulyje, bet mes aktyviai dirbame e, ir siekiame veiksmingų es politikos gyvenimo būdų ir tuo pačiu metu gindami ES piliečių interesus. Kaip minima ataskaitoje, nelaimės gali ištikti visur ir visada. Ir mm, nelaimių aplinkos aukinis ar aukinis poveikis ar žmogaus sukeltų ar gamtinių gali būti didžiulis. Ir mm, tai ir per savo agentūros komisija gali veikti ir daryti didelį skirtumą. Ir klausimas, ar komisija veiksmingai dirbo, imdamasi koordinavimo, reaguojant į nelaimės už ES ribų ir e, nustatant sąjungos civilinės saugos mechanizmą kuris buvo numatytas 14 metais. Ypač tai svarbu, kalbant apie koordinavimo palengvinimą tarp dalyvaujančių valstybių, kitų e, e, institucijų, jungtinėmis tautomis, nukentėjusios šalies ir kitais suinteresuotais veikėjais. Aš buvau vienas iš e, atsakingų narių rengusių ataskaitą ir turiu pasakyti tokią žinę, kad komisija veiksmingai veikia tobulinama koordinacija reaguojant į nelaimės už jas ribų nuo 14 metų komisija padirbėjo gerai. Mūsų audito kontekste mes pasirinkome ir išanalizavimo tris tarptautinės nelaimės, kur šitas e, mechanizmas buvo e, aktyvuotas 14 metų potvyniai Bosnijoje e, Hercegovinoje, ebolas protrukis Afrikoje, 14 metų pradžia ir 16 metų sautis ir Nepalo žemės drebėjimas 16 metų e, balandžio 25 dieną įvykęs. Visų šių nelaimių atveju reakcija buvo greita ir civilinės saugos komandos pateikė, teikė pagalbą vietoje e, komisijos e, koordinavimas vyko platinant e, informaciją, koordinavimas tarp komisijos departamentų ir kitų ES ir NES institucijų buvo visapimantis. Komisija taip pat laikėsi jungtinių tautų vadovavimo ir ėmėsi žingsnių, užtikrindama, kad būtų veiksmingai pereinama prie atstatymo etapo. Kaip mes sakėme audite, visuomet yra vietos, kur galima pas, pas, pasitaisyti, patobulinti. E, e, audito rūmai savo darbe pastebėjo tam tikrus ryčių, kur reikėtų dar e, tiksliau suderinti šį mechanizmą. Trumpai mūsų rekomendacijos yra susijusios su laiko, laiku, e, informacinės sistemos elementais, elementais darbo vietoje ir taip pat ataskaitų teikimo gerinimas. Aš esu įsitikinęs, kad Europos komisija padarius tos nedidelius pakeitimus pakeitimus sustiprins e, šios vertingos priemonės veiklą, kuri yra naudinga e, ir kitoms šalims ir e, Europos, sustiprins Europos valstybių norių pasirengimą reaguoti nelaimės, nesvarbu, kur jos ištinka. Ačiū. Dėkoju. Toliau kolegė Kadenbach. Visų pirma, aš taip pat norėčiau nuoširdžiai padėkoti, kai esi pranešėja, tai tikrai džiaugiesi, kai iš audito rūmų gauni ataskaitą, kuri vis, visais būdais sako, kad buvo dirbama e, gerai, teisingai ir kad šitas civilinės saugos mechanizmas e, gerai veikia už ES ribų. Toliau kitas aspektas, kurį norėčiau pabrėžti, yra E, komisijos pasirengimas e, audito rūmų pateiktas rekomendacijas įgyvendinti. Ir man atrodo, kad čia yra labai svarbu dirbti kiek įmanoma greičiau ir, ir nuosekliau, e, nes tos pasiekmes, jas matome keletą savaičių ne tik ES, bet mes matome, kad e, staigiai reaguojant ir skubiai veikiant galima išgelbėti ne tik žmonių e, e, gyvybės, bet ir užkirsti kelią ekonominiai žalai. E, Taip pat man atrodo, kad yra labai svarbu, kad mes palaikytume komisiją. E, ir kad ji ir toliau skirtų finansinės priemonės ir kad ji parinktų tinkamai ekspertus, kad kiekviena šalis, kuri susiduria su katastrofa, galėtų kiek įmanoma greičiau gauti e, visokio pobūdžio pagalbą ir paramą, kad galėtų e, vykdyti savo veiklą toje vietoje. Toliau kitas svarbus aspektas E, tai yra 2016 m. vasario mėnesį pradėjęs veikti Europos e, pagalbos e, savanorių būrys, nes tokiu būdu galima būtent pasitelkti savanorių pagalbą. Ir e, tą, jų naudą mes pamatėme labai aiškiai e, ebolos krizės atveju. Ir aišku, reikia e, bet kokiu atveju stengtis e, E, mažinti administracinę e, naštą, ypač kai jinai nėra būtina, kai nėra reikalinga, ypač e, šiuo atveju, kuomet reikia veikti kiek įmanoma skubiau ir ta skubi pagalba reikalinga tiek susijusiams šalims, kad kiek įmanoma greičiau sumažintume žmonių kančią ir kad būtų kiek įmanoma mažesnė finansinė našta. E, toliau galėtume palaikyti taip pat vieną prašymą, kad dalyvaujančios e, valstybės e, taip pat skirtų savo pajėgumus ir čia turime omenyje ne tik tai finansinės lėšas, bet taip pat ir savo ekspertus, kad kiek įmanoma greičiau būtų galima reaguoti į įmanomas katastrofas. Taip pat norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti už bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis ir tas bendradarbiavimas vyko e, gerai dėl to, kad puikiai vyko vidinė komunikacija. Ir todėl čia norėčiau pabrėžti, kad mums parlamentarams buvo e, įmanoma e, asme, asmeniškai susipažinti su atsakingais e, asmenimis ir, ir pamatyti, kaip E, sėkmingai buvo e, dirbama ir e, tikrai norėčiau visiems padėkoti už tą puikų bendradarbiavimą, padėkoti komisijai, kad ji labai greitai teikė pasiūlymus ir kad pavyko laikytis visų įmanomų terminų ir staigiai reaguoti. Ačiū. Dėkoju, tai iš tiesų labai sva, e, įdomi e, auditorumo ataskaita su įdomiais pavyzdžiais, kurie mums padeda įvertinti situaciją. Mes patys e, dažnai teikiame savo rekomendacijas teikti paramą katastrofų aukoms ir mes turime patirties. Žodžio paprašė kolega Salafranka, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Kalbėsiu labai trumpai, norėčiau išreikšti savo padėką kad šioje srityje, už tai, kad šioje srityje buvo taip gerai dirbama, mes galime konstatuoti, kad ES efektyviai veikia e, ir veiksming, vykdo veiksmingą e, civilinę saugą, kad tas civilinės saugos mechanizmas yra veiksmingas ir E, čia mes kalbėjome apie e, kažkokias katastrofas, nelaimės įvykusias už ES ribų ir matome, kad tokiais atvejais taip pat e, ta pagalba buvo teikiama gerai ir ta civilinės, tas civilinės saugos mechanizmas veikia gerai ir ES čia dėjo daug pastangų, kad būtų laiku ir tinkamai panaudotos skirtos lėšos šiem tikslam. Taip pat mes galime konstatuoti, kad visada galima kažką tobulinti, ypač kai kalbama apie staigų reagavimą. E, ir aš manau, kad mes E, padarysime viską, kad kiek įmanoma greičiau būtų skiriamos lėšos, kad kiek įmanoma greičiau į vietą nuvyktų ekspertai. Reikia taip pat kalbėti apie administracinę naštą, nes jinai e, taip pat prisideda prie to, kad prarandamas laikas. Yra e, gerai, kad tarp valstybių narių vyksta e, informacijos mainai ir kad e, būtent šitoje civilinės saugos rytyje. Taip pat mes turime padaryti viską, kad e, kad ir toliau e, testume prevencinę veiklą. Ir manau, čia mes galime padėkoti komisijai už jos nuveiktą e, darbą ir e, šita specialioji audito rūmo ataskaita yra tikrai teigiama ir galime to pasidžiaugtis, bet tobulinti yra ką. Dėkoju toliau ponas Farija. E, Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už šią ataskaitą. Vertėjai atsiprašo dėl to, kad neveikia vertimo technika. Sorry?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 Como eu estava a dizer, eh, eh, embora este relatório seja um relatório que, eh, que tem a ver com. Taigi, kaip sakiau, nors ir, ir ataskaita, kuri kalba apie nelaimės už ES ribų, tai yra mechanizmas, kuris veikia katastrofo atveju. Na, aš čia galiu tik tai paliudyti, kad puikus darbas buvo padarytas komisijos šitoje srityje. Ir, ir čia yra teigiama, kad, manau, ketu, po 40 minučių, 45 minučių, kai e, e, buvo gyvendintas sąjungos mechanizmas, e, Portugalijai buvo priimtas vietinis mechanizmas ir tai buvo padaryti iš karto paėmus sąjunginį mechanizmą. Ir čia, kai kalbama apie e, kritiką, apie komisijos kritiką, aš tikrai turiu pasakyti, kad komisija puikiai, pavyzdingai padirbėjo ir Portugalijos atveju buvo tinkamai pasielgta ir Portugalijos žmonės yra, yra dėkingi ir jūsų mechanizmo pagalba mes išgelbėjime, išgelbėjime gyvybės, nors 164 žmonės ir žuvo. Vis dėlto labai ačiū Jums. Ačiū. Ačiū ir, ir už tai, kad priminėte tą katastrofą pačios ES viduje ir dabar rodys poniai Stuart David iš komisijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, iš tiesų labai malonu netgi dalyvauti posėdėje, kai girdi tokius gerus žodžius išsakomus. Ačiū pranešėjai, ačiū auditorumo atstovui. Be abejo, visada yra erdvės pasitempti, kažką tobulinti ir mes tikrai esam pasirengę tą daryti. Man regis, komentarai, kuriuos išgirdome, atspindi taip pat ir mūsų pačių rimtą pasiryžimą veikti, mūsų pačių požiūrį atspindi į savo darbo svarbą ir mes kaip biurokratai vis dėlto, tokie esame, vis dėlto stengiamės padaryti viską, kas yra mūsų galioje, kad sistema veiktų sklandžiai. Jeigu galiu šiek tiek skirti laiko, kiek plačiau pakalbėsiu apie laiko tarpą, per kurį galima būtų skubę pagalbą suteikti, skubiai reaguoti. Mano kolega Janas Luktanis e, dalyvavo Envi komitete šiandien posėdyje, kur buvo kalbama apie mechanizmo peržiūrą tokio vidurio laiko tarpio ir ši Europos audito rūmų rekomendacija, man regis, mus supurtė, išjudino ir, ir supratome, kad galime veikti ir kitaip. Stengiamės ir operatyvinių lygmenių centruose e, reagavimo numatyti pakeitimus per 48 valandas, pavyzdžiui, iš Ispanijos ar iš kitur, netgi galėtumėm išsiųsti komandas į Čilę, į kitur. Turim suvokti, kiek tai reiškia, nes čia ne vien mes koordinuojame viską, bet taip pat ir, taip pat ir valstybės narės prie, savo, prie to prisideda. Na ir be abejo, labai apmaudu, dėl e, aukų Portugalijoje. Šį rytą tą rytą, birželio 18 rytą, sekmadienį, mus pasiekė pagalbos e, prašymas 5 val. 44 ir mes e, tiesiog tuojau pat išsiuntėme pagalbą, nes jau 7 ryto Prancūzijos vyriausybė pasiūlė um, priešgaisinius lėktuvnešius uh, išsiųsti. Supratom, kad labai skubi pagalba reikalinga ir per dar pusvalandį uh, du Kanadier lėktuvnešiai buvo išsiųsti Italijos, per valandą laiko dar kolegos iš Ispanijos papildomus pajėgumus pasiūlė pagal šį mechanizmą. Tai per dieną ugnegesių pajėgumai e, buvo sutelkti iš, iš įvairiausių valstybių narių ir kovojo su ugnimi. Tai tikrai labai svarbus reikšmingas momentas daugą pasakantis. Ir ponia Kadenbach kalbėjo apie, apie visų darbuotojų, komandų, narių, personalo išteklių sutelkimą. Iš tiesų mes, mes dirbame ir tą sekmadienį. Tas viskas yra įmanoma, bet tuo pat metu reikia pasakyti, kad kreipiame dėmesį ir į ilgalaikio pobūdžio rekomendacijas. Buvo labai konkrečių pasiūlymų pateikta dėl to, kaip sesis komunikavimo ir informavimo sistemą padaryti palankesnė vartotojai, suprantamesnė vartotojai, kad valstybės narės jie galėtų geriau naudotis. Aktyvavome vartotojų darbo grupę atitinkamą veiksmų planą ir konkrečiai dar dirbam ties tuo, kad e, transportavimo išlaidų kompensavimo klausimai būtų veiksmingiau sprendžiami pagal įvairias administracinės e, procedūras. Tikrai biurokratai nenori būti pernelik biurokratiški tiek, kiek įmanoma pagal turimus teisės aktus, mes tengiamės administracinius veiksmus visus atlikti kiek galima sklandžiau, nes transportavimas yra tikriausiai daugiausiai keblumų dabar keletas dalykas, bet taip pat ir standartizuota paraiškų teikimo sistema veikia komisijos tarnybos įvairiams projektams e, pasirengimo įvairiams atvejams sistemom, sistemos yra kuriamos pagal tuos mechanizmus. Tai tikrai tokios smulkmenos galbūt e, administracinės, bet vis dėlto tai veikia. Ir ataskaitoje dar yra ir kiti dalykai atspindėti. Tiesiais jau nebesiplėsiu, bet tikrai vertiname tą atliktą darbą. Ir aišku, reikia visada atskirti tas užduotis, kurias gali šiuo metu padaryti iškart ir tas, kurios reikalauja šiek, šiek tiek daugiau laiko ir pastangų. Ir iki kadencijos pabaigos tikimės ir šiokio tokio esminių pokyčių mūsų tarnyboje. Ir vertinimas mūsų pačių yra atliekamas ir tikimės rugsėjo mėnesį vėl grįžti į parlamentą rezultatų pristatyti. Ačiū. Ponas Vesberg dabar tars dar galutinį žodį. Ar turite kokiu nors pastebėjimu? Neturiu gal tik vieną išsakysiu mintį jau daugiau nei šešetą metų. Veikia įvairios, įvairūs projektai ar organizuojama projektai pagal išorės veiksmų sistemą vadinamą Ir tai kelia dažnai keblumų, bet štai šis pavyzdys yra priešingas, kai koordinavimas jis tarpusavyje veikia puikiai, tada kyla klausimas, kodėl kitose srityse to paties negalima pasiekti, galvojant apie išorės veiklą. Iš tiesų, štai išsipildė svajonė biudžeto kontrolės klausimus kūruojančių parlamentarų matom geros praktikos pavyzdį. Pone Kadenbach, tikrai iš Europos audito rūmų nesvarbu, ar tai būtų specialiosios ataskaitos ar eilinės ataskaitos, visada norisi ir rekomendacijų dėl to, ką galima padaryti geriau, bet taip pat ir pastebėjimo tų tokių gerosios praktikos atvejų pavyzdžių, iš kurių būtų galima pasimokyti ir juos perkelti į kitas rytis. Ačiū. Vadinasi, baigėme šio ryto posėdį. Pirmininkė maloniai dėkoja vertėjams pasilikusiems šiek tiek ilgiau. 14.30, sako pirmininkė, tęsime darbus, bet be vertimo. Kalbėsime apie Europos išorės veiksmų tarnybos pastatų esančių visam pasauliu valdymą. Buvome kadaise numatę terminą vienerių metų tam įvertinimui ir turime dabar išklausyti, ką pavyko pasiekti. E, kadangi ir su Vašingtonu, ir su New Yorku turėsime ryšį, turime 14.30 būtent susitikti, toks numatytas laikas. Ir dabar skanių pietų visiems.